Il Presidente. Care colleghe e cari colleghi, signor Commissario, la seduta è... Mėly kolegos, gerbiamas komisijos nariai, pradedame šios dienos posėdį. Ir pirmasis e, šiandienos klausimas yra Europos komisijos pareiškimas dėl EHEC bakterijos protrukio ES valstybėse narėse. Nedelsdama suteikiu žodį komisijos nariui daliai, kuris kalbės penkias minutės. Ačiū ponė pirmininkė ir ačiū visiems jums už man suteiktą galimybę jūs informuoti apie tai, kaip